tinkamų kolegų tapimą Europos e, parlamento nariais. E, nuo 2020 m. gruodžio 8 dienos e, noriu pasveikinti kolegas ir papranešti jiems, kad pagal darbo tvarkos taisyklės gali dalyvauti parlamento ir jo institucijų veikloje. Dabar uh, klausimai atsakymus, e, tai yra atsakymai klausimų žodžių tarybai ir komisijai dėl nelegalios prekybos naminiais gyvūnais. Noriu Jums priminti, kad e, pasakymai pagal procedūrą prašau žodžio e, vyksta užsiregistraus elektroniniu būdu ir įprastiniu būdu. Pradėsime diskusiją suteikdami žodį pranešėjui, ponui Polčiakui. Prašau. Jo, už. Takže děkuji paní předsedkyně za udělení. Ačiū, pona pirmininkė, kad suteikėte galimybę pasisakyti, nes man tikrai ši tema labai įdomi, bet tikiuosi, kad dėl jos kils mažiau aistrų. Tai yra paprastas žodinis klausimas apie neteisėtą priekybą gyvūnais augintiniais. Renatas Somers pradėjo darbą anksčiau šiuo klausimu ir parlamentas jau priėmė keletą rezoliucijų atitinkamo pobūdžio. Tačiau nepakanka tų tekstų, nepakanka išsakytų žodžių, reikia imtis labai konkrečių veiksmų. Ir todėl aš raginu komisiją bei imtis veiksmų, o valstybės narės įsiklausyti į keliamus klausimus ir veiksmingai reaguotų. Nes visi, kurie rūpinasi kenčiančiais, uh, <clears throat> gyvūnais augintiniais, turi nepamiršti, kad tai yra milijonai vartotojų, milijonai veisėjų ir tų, kurie neteisėtai prekiauja gyvūnais augintinės. Jau kaip žinote, neteisėtos prekybos jokios sienos nestabdo. Vienintelis dalykas, ko siekia tokie priekeiviai, tai gauti kaip galima didesnį pelną. Ir neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais tikrai a, duoda daug pinigų kaip neteisėta prekyba narkotikais ir e, ginklais. Tačiau vienintelė, <clears throat> vienintelis tikslas yra greitas pelnas. Aišku, labai dažnai a, pirkėjus klaidina, jie nežino, kokiomis sąlygomis a, tokie gyvūnai gyvena, kad jie parduodami su klastotais pasais ir kad naudojamos neteisėtos reklamos, kurios vilioja žmonės pirkti a, naminius gyvūnus. Dažnai tokiais a, augintiniais bandoma kaip galima greičiau atsikratyti paradoksalu, tačiau prieglaudose gausu gyvūnų, kurių sveikata yra prastos būklės. Neteisėta veiksmai visada suranda galimybių ir daugelis gyvūnų augintinių, kurie atkeliauja tokios prekybos rezultate, yra prastos sveikatos ir netgi gali kilti epidemija, kadangi jie negydomi tinkamai. Neseniai amerikiečių maisto ir vaistų tarnyba informavo, kad gali kilti net epidemija ir 30 žmonių jau apsikrėtė tam tikrais parazitais. Aišku, Neteisėta priekyba gyvūnais augintiniais daro didžiulę žalą ir mūsų vidaus rinkai. Pirkėjai traumuojami, vartotojai traumuojami, todėl norėtume, kad komisija ir valstybės narės parengtų strategiją, kuri leistų reglamentuoti internete skelbiamus, skelbimus, ypač kai tie skelbimai yra klaidinančio pobūdžio. Yra kitas dalykas, kad neetiškas elgesys su gyvūnais, augintiniais yra labai plačiai paplitęs ir todėl reikia imtis veiksmų visos ES lygių. Turi būti bendra europinė gyvūnų augintinių tapatybės nusta, identifikavimo ir registracijos sistema nes reikėtų taip pat suregistruoti ir beglobius gyvūnus. Tokie gyvūnai kaip taisyklė, kai jie gabenami labai daug kenčia. Jie kenčia ir prieglo, e, prieglaudose, kuriuose gimsta. Todėl būtina sukurti veiksmingą kontrolės, gyvūnų augintinių kontrolės sistemą. Šiandien Dažnai mes žinome tik apie teisėtai registruotus veisynus, bet ne tuos, kurie veikia pogrindėje. Todėl labai norėčiau paraginti komisiją ir visas valstybės narės skirti pakankamą dėmesį tiems, kurie patys savęs apsaugoti negali. Toliau, ponė Brinčiak, tarybos vardu, ponė pirmininkė. Pastaruoju metu priekyba gyvūnais augintiniais meta rimtą iššūkį valstybių narių kompetitingoms institucijoms ir tapo piliečių susirūpinimo objektu. Yra pignaučiaujama gyvūnų augintinių gabenimo taisyklėmis ir kyla labai e, didelė rizika susijusi su tokia neteisėta veikla. Aišku, <clears throat> tokia priekyba gyvūnais augintiniais gali padaryti net žalos ne tik tai visuomenės sveikatai, bet ir a, pačių augintinių sveikatai. E, turiu pasakyti, kad valstybės narės gerai žino, kokia yra problema. 17 valstybių narių 18 metais dalyvavo e, viename <clears throat> plane, pagal kurį buvo stebimi skelbimai apie parduodamus šunis internete. E, stebėsena patvirtino, kad tai būtina stiprinti kontrolę. Visiškai pritariu tam, kad šiuo atveju didžiausias dėmesys turi būti skirtas šunims ir katėms, bet yra ir kitų gyvūnų, kurie juda e, tarp ES valstybių narių ir kurie turi būti suregistruoti. Oficiali kontrolė e, jau dabar siūlo tam tikras priemonės, kurios padėtų kovoti su neteisėta priekyba gyvūnais augintiniais bet pirmiausia komisija ir valstybės narės atsako už situacijos pakeitimą. Noriu pasakyti, kad naujo gyvūnų sveikatos ir oficialios kontrolės reglamento patvirtinimas E, patvirtinimo procedūra jau vyksta, šiuo metu vyksta intensyvi diskusija veterinarijos e, komitete ir kitose techniniuose komitetuose, tačiau turi bendradarbiauti visos kompetitingos institucijos, be kita ko ir nacionalinės. Mes tikimės, kad vykstančios diskusijos tęsis toliau elektroninės priekybos darbo grupėje ir taip pat e, savanoriškoje grupėje, kuri remiasi platforma sukurta tam, kad būtų galima įsigilinti į gyvūnų augintinių klausimus. Todėl mes skatiname ir komisiją, ir valstybės narės toliau, veiks, e, toliau stengtis įgyvendinti galiojančias taisyklės. Taryba taip pat pakvietė komisiją įvertinti, atliekant poveikio vertinimą, dabartinę situaciją ir numatyti galimas naujas priemonės. Ačiū. Toliau komisija. Komisijos narys Kriaratėdės. Ačiū pirmininkė, parlamento nariai. Šis klausimas man tikrai svarbus ir kaip ir parlamentas ir mes norime kontroliuoti padėtį ir sustabdyti neteisėtą praktiką. Tačiau, kad diskusija vyktų teisingai, mes turime pradėti nuo to, jog E, gyvūnų augintinių gerovė ES visų pirma reglamentojama nacionaliniu lygiu. Valstybės narės yra kompetentingos, vienintelės kompetentingos užtikrinti kačių ir šunų gerovę, jos taip pat yra atsakingos už gyvūnų identifikavimą, registravimą ir e, gyvūnų gyvenimo nacionalinėje teritorijoje sąlygas. Europos Sąjungoje taikomos taisyklės dėl tarpvalstybinės, tarpvalstybinės prekybos e, gyvūnais augintiniais, taip pat e, ir e, gyvūnams atvežamiems iš, išorėms, iš išorės. Ir tos taisyklės daugiausiai yra skirtos gyvūnų sveikatai ir tam tikrų lygų, ypač pasiutlygės prevencijai. Ir šunys ir katės, kurie yra atvežami į ES ir juda tarp valstybių norių, turi būti tinkamai identifikuojami ir skiepijami. Ir e, jeigu taip nėra, tai lemia ne teisės aktų trūkumas, bet tai, kad valstybės narės netinkamai tos teisės aktus įgyvendina. Ir dėl būtent šiam dalykui mes turime skirti daug daugiau dėmesio. Pastaraisiais metais mes tengiamės stiprinti e, teisės aktus, ir naujasis teisės aktas, kuris įsigalios 2021 m. balandį, numato griežtas taisyklės. Visų pirma, yra numatoma privaloma visų veisyklų registracija. Taip pat e, valstybės narės yra įpareigojamos patvirtinti visas prieglaudas ar surinkimo centrus, iš kurių e, katės ir šunys yra pervežami kitas valstybės narės. Šios naujos taisyklės turės padėti geriau kontroliuoti priekybą gyvūnais augintiniais ir manoma, kad jų pakanka siekiant kovoti su neteisėta priekyba. Tačiau žinoma, labai svarbu, kad šios taisyklės būtų tinkamai taikomos, kad būtų užtikrinamas jų vykdymas ir kad būtų įmamas atitinkamų veiksmų valstybėse narėse. Ir E, taip pat yra parengtas pirmasis e, koordinuotas veiksmų planas dėl e, priekybos gyvūnais augintiniais internetu ir siekiama kontroliuoti šią priekybą. Kitas dalykas yra savanoriška iniciatyva, kuri buvo pradėta pasitelkiant ES gyvūnų gerovės platformą ir į tą platformą įeina visi suinteresuoti į partneriai, yra pateikiamos gairės, kurios turi užtikrinti gyvūnų augintinių gerovę. Ir trečias dalykas yra mokymai, kurie organizuojami nacionalinėms institucijoms, e, gyvendinant e, geresnio mokymo saugesnę maisto iniciatyvą. Ir vienas iš elementų, kurio neapima naujos taisyklės, tai yra tarpusavėje sujungtų duomenų bazių kūrimas. Manau, kad tai yra proporcingumo klausimas. Mes manome, kad būtų neproporcinga atsižvelgiant į pavojų gyvūnų sveikatai kurti tokias duomenų bazės, nes nėra įrodymų, kad tai sukurtų pridėtinę vertę. Mes ir toliau atidžiai stebėsime situaciją, toliau dirbsime su valstybėmis narėmis ir partneriais, sieksime, kad mm, būtų padarytas galas neteisėtai priekybai šunimis ir katėmis ES. Ačiū. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu. Pirmiausia, kolega Mažylis, PP frakcijos vardu, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmojo pasaulinio karo metais šaunusis kareivis Šveikas turėjo patikimą verslą - prekiavo voktais šunimis. Po šimto metų mes sumodernėjome. Augintiniai perkami internetu, tik ne visada panaršoma dėl atsakomybės ir dėl rizikos suprantame zoonozių grėsmę galime vardinti plačiai žinomus jų pavyzdžius kad ir šiomis dienomis vis minimą koronavirusą. gebame skiepais suvaldyti pasiutligę bet nelegali prekyba augintiniais didina užkrato tikimybę. pasiutligė atrodo įveikta ir lietuvoje ir olandijoje o va olandijoje vėl užfiksuota skiepijami per jauni skiepyti gyvūnėliai kita grėsmė netinkamos sąlygos kurias patiria nelegaliam veisimui laikomi gyvūnai jų transportavimas net ir teisėtai įsigytas gyvūnėlis traktuojamas kaip prekė o juk tai yra gyvas padaras. taigi kalbame ir apie sveikatą ir apie gyvūnų gerovę ir pagaliau apie vartotojų apsaugą privalomas europinis kačių ir šunų ženklinimas būtų tam tikra išeitis ir jau nebe pirmame kontekste šioje salėje tenka kalbėti apie mokslinių tyrimų stygių. be to pritarčiau kad įvairių lygių institucijoms kurios žiūri į šį nelegalų verslą pro pirštus būtų griežtinamos sankcijos. ačiū už dėmesį. Tęsime diskusijas, kalbės kolegė Spūrek, socialistų ir demokratų pažangio alianso frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Naminiais gyvūnėliais e, visose valstybėse narėse yra nelegaliai e, prekiaujama, jie gabenami per visą ES be maisto ir vandens. Naminių gyvūnėlių prekyba daro neigiamą įtaką ne tik jų geroviai, tačiau taip pat ir vartotojų apsaugai, visuomenės sveikatai. Privaloma taikyti griežtesnės sankcijas prekeiviams, stiprinti tarp valstybinį pasienio bendarbiavimą tarp teisės saugos institucijų, griežtinti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reikia renkti atitinkamus teisės saugos pareigūnų mokymus, kad jie galėtų veiksmingiau sureaguoti į neteisėtos prekybos naminiais gyvūnėliais atvejus. Taip pat būtina patvirtinti griežtas taisyklės susijusias su kačių ir šunų registravimu, identifikavimu ir taip pat visų veisėjų ir pardavėjų e, registracija turi būti užtikrinta ir leidimo išdavimo tvarka E, tam, e, kad e, užtikrintume kovą su naminių gyvūnėlių prekyba, reikia imtis griežtesnių priemonių internete, nes 80 procentų jų ten yra parduodama, būtina informuoti piliečius apie neigiamą prekybos naminiais gyvūnais poveikį ir pabrėžti būtinybę įsigyti tik tai e, atsakingų būdų veisiamų ir auginamų naminių gyvūnų įsigijimo svarbą. Būtina vykdyti informavimo kampanijas tam, kad skatintume naminių gyvūnų globą, o ne e, pirkimą. Tokiu būdu uh, mažinant e, nelegalių prekeivių pelną. Ačiū. Dabar kolega Hoisi Krinių jūro frakcijos vardu. Pana pirmininkė komisijos e, narė tarybos atstovai 100 tūkstančių naminių e, gyvūnų iš Slovakijos kiekvienais metais yra eksportuojama. Tai yra tik tai prognozijas, nes uh, Negalima tiksliai šios skaičiaus apskaičiuoti dėl nelegalios prekybos. Tik, tikros skaičiaus nustatyti nelegali prekyba e, taip pat yra ir organizuot nusikaltelių pasipelnimo šaltinis. E, taip pat suorganizuoti nusikalteliai, kurie prekiauja žmonėmis, heroinų ginklais, prekiauja ir naminiais gyvūnais. E, taip pat prarandama labai daug pajamų iš mokesčių dėl nelegalios prekybos. Dabar pastebime naują reiškinį šioje srityje, tai yra internetinės prekybos platformos ir dėl to problema tampa vis labiau aktuali visai Europai. Komisija raginama dėti daugiau pastangų, nustatant aiškės e, naminių gyvūnų identifikavimo ir registravimo gairias, gamenant juos per sienas. Valstybės narės privalo pagaliau tinkamai pradėti įgyvendinti galiojančius teisės aktus ir reglamentą skirtą gyvūnų sveikatai, nes šiuo metu mes e, susidurime su e, tikra krize ir mums reikia konkrečių veiksmų, o ne žodžių siekiant ją įveikti. Ačiū labai. Dabar pasisakys tapatybės demokratijos frakcijos vadu kolega Dariosto. Pone pirmininkė, gerbiamas, gerbiamo komisijos narė nelegali prekyba naminiais gyvūnėliais negali ir toliau tęstis ir nešti pelną e, nusikaltėliams. E, e, nelegalios prekybos apimtis Italijoje E, Venecijos regione siekia iki 300 milijonų eurų per metus. Italijos policija aptiko ir identifikavo e, nusikaltelių grupės, e, kurios pasibaisėtinomis sąlygomis laiko naminius gyvūnėlius ir jais prekiauja. Reikia patvirtinti veiksmingas sankcijas tam, kad padarytume galą tokiai neteisėtai priekybai naminiais gyvūnėlis. Dar labiau reikia e, tarp valstybinio bendarbiavimo, tarp mūtinės tarnybų, es valstybių narių, siekiant kovoti su šią nelegalę priekybą, kuri e, tiek mums sukelia skausmą, tačiau tas skausmas dar didesnis ir mūsų keturkojo draugų, kolega Gerero, Žaliųjų ir Laisvos Europos alijansų frakcijos vardu kalbės. Pone pirmininkė, Serbijoje prancūzų buldogas kainuoja labai nedaug, to tarpu Vokietijoje ir Prancūzijoje šimtą kartų daugiau. Ir e, galbūt netgi tūkstantį kartų daugiau šiaurės šalise šiais kainų skirtumais naudojamasi juodoje rinkoje ir e, neteisėt nelegalus veisėjai žerėsi savo didžiulius pelnus. Tas reiškinys yra įmanomas tik dėl to, kad e, veisėjų ir augintojų registracijos e, tvarka nėra suderinta ir e, naminiai gyvūnai yra transportuojami visą ES teritoriją praškai be kontrolės, tad būtina suregistruoti visus ES esančius naminius gyvūnus ir skurti atitinkamus duomenų bankus, kurie galėtų tarpusavėje saveikauti, nes vien tik ten savo teisę vadovaudomis mes nieko nepasieksime. Ačiū dabar. Guengel frakcijos vardu, ponė Hazekam. Naminiai gyvūnėliai sukelia daug e, džiaugsmo, tačiau jie patys patiria labai daug kančių. Ir jie yra įsigijami savo malonumui ir e, po kurio laiko išmetami į, į gatvę, taip pat su jais netinkamai elgiamas, netgi yra e, žudomi komisijos e, narė. Ar žinote, kad Airijoje šunys yra pumpuojami steroidais, kad galėtų laimėti lenktynės? Ar žinote, kad Ispanijoje naminiai kurti naudojami e, medžioklė, taip pat atitikmai išnaudojami ir daugelį e, valstybių narių, e, kitos šunų veislės yra netgi deginamos, taip pat kaip ir katės su katėmis yra žiauriai elgiamasi, joms ausis karpamos ir jaunikliai skandinami. Nelegali priekyba dideliu mastu vyksta internetu. Reikia ją uždrausti vieną kartą ir visiems laikams. Taip pat būtina numatyti privalomą visų kačių ir šunų registraciją bei ženklinimą būtina griežtinti e, kontrolę, ypač e, griežtai bausti už dokumentų naminių gyvūnų klastojimą. Turime padaryti galą e, gyvūnų kančioms ir kankinimui. Ačiū kolegė Ėvinė prisijungusiu į vardu. Grazie, prezidentė. Kiek... Ačiū, ponė pirmininkė. Tie, kurie perka gyvūnus augintinius, nebejotinai finansuoja organizuoto nusikalstamumo grupuotės po prekybos ginklais ir narkotinėmis medžiagomis pelning, didžiausia pelna duoda prekyba gyvūnais, augintiniais, kurie veisiami, laikomi ir transportuojami baisiomis sąlygomis. Nepaisant to, dauguma piliečių net nesžino, ką jie daro, pirkdami naminius gyvūnėlius internetu. Reikalinga kontrolės sistema, privaloma regist, gyvūnų augintinių registracijos sistema visoje Europoje tai reikš, kad e, gyvūnai augintiniai registruojami specialiuose duomenų bazėse ir, būtų, ir tokiu būdu juos galima kontroliuoti, užtikrinti jų atsekamumą ir reikia bausti veterinarus, kurie bendradarbiauja su neteisėtai prekiaujančiais asmenimis. Pasarimo, ponia pirmininkė, komisijos narė, mes laikome šunis e, ir kates e, savo artimais draugais. E, aš pats užaugau ūkija, kuriame buvo daug naminių gyvūnų, tačiau šuns ir katės negali pačios už save kalbėti ir papasakoti apie tai, kokiamis sudėtingomis sąlygomis gyvena ir kaip vyksta nelegali prekyba, kokie pelnai yra iš jos žeriamės. Taigi turime sugriežtinti kontrolės valstybėse narėse, tačiau šią sritį yra atsakingos pačios valstybės narės, o ne komisija, tačiau vis tiek turime nustatyti bendrus standartus gyvūnų apsaugos, taip pat privalome statyti bendrą registravimo sistemą, užtikrinti duomenų bankų tarpusavio e, sąveikas Valonijoje, regione iš kurio aš esu, kilęs yra priimtas atitinkamas įstatymas, reglamentuojantis nemėgimų prekybą internetu ir panašius įstatymus patvirtintus kitose šalise, galime tikėtis pagerinti gyvūnų gerovę. Kolega Čio daro dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame labai rimta tema, tai rimta problema, kuri gana paplitusi blogas elgesys su gyvūnais, augintiniais turi būti baudžiamas ir turi būti baudžiama labai griežtai, įskaitant ir tuos veterinarus, kurie bendradarbiauja. Ir mes turime priimti atitinkamus teisės aktus. Kitas dalykas, kad toks elgesys su gyvūnais augintiniais nebejotinai reiškia, kad per juos gali plisti įvairūs virusai, o es dabar kilus koronaviruso susirgymų bangai, į tai turime atkreipti atskirą dėmesį. Dar kitas dalykas - tai subsidiarumo principas. Mes turime um, traukti baudžiamojo atsakomybę tuos, kurie neteisėtai prekiauja gyvūnais augintiniais. Ačiū. Toliau uh, ponas Huytema. Ačiū. Ačiū pirmininkė, komisijos nariu. Galiu puikiai prisiminti, kai buvau mažas, namuose atsirado naminis gyvūnėlis ir tai buvo pati geriausia dovana mūsų ūkija. E, jis puikiai galėjo jaustis, tačiau dėja negalime tai pasakyti apie visą Europos Sąjungą. Dažnai naminiai gyvūnėliai e, gimsta sudėtingomis sąlygomis, jais netinkamai elgiamas, jie nemato dienos šviesos ir e, kuomet susirga, jais niekas nesirūpina ir jie paliekami e, mirti. Taigi reik, ir kai kurios šeimos taip pat negali savo leisti apmokėti kačių ir šunų gydimo išlaidas, reikia padaryti galą nelegaliai prekybai naminiais gyvūnais ir aš raginu komisiją taikyti čia kuo griežčiausias kontrolės ir bausmių taikymo priemonės. Kolegė Mets dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekvienais metais tūkstančiai naminių gyvūnų e, tampa nelegalios prekybos aukomis. Tie gyvūnai negauna tinkamo maisto, jaunikliai atskiriami nuo e, vyresnių gyvūnų. Taigi gyvūnų gerovė yra glaudžiai susijusi su visuomenės sveikata ir vartotojų apsauga, nes dažnai platina užkrečiamas lygas, e, o e, žmonės dažnai apie tai nesusimasto, todėl siekiant kovoti su nelegalia prekyba pirmiausia būtina gerinti atsekamumą, užtikrinti vieningą registracijos tvarką ir uh, užkirsti kelią neteisėtai uh, reklamai gyvūnų prekybos internete, būtina pagerinti bendradavimą tarp valstybių narių kad būtų sulaikomi šie prekeiviai, būtina nedelsiai atimti šių veiksmų, nes jie yra būtini siekiant kovoti su uh, nelegaliais prekeiviais ir nusikaltėliais. Dabar komin į Olivierės kalbės. Ačiū. 576 <clears throat> reglamentas priimtas 15 metais reglamentuojant priekybą gyvūnais augintiniais Europos Sąjungoje, tačiau dažnai yra pažeidžiamas ir be to tai daro žalą vidaus rinkos funkcionavimui, kai užsieimama neteisėta priekyba internetu. Reikalingas veiksmų planas, kaip spręsti šią problemą, tai savaime aišku. Kitas dalykas, kuris neaiškus, tai yra sankcijos ir įvairios kitos nuobaudos, kurios galėtų būti pritaikotos neteisėtiems veislynams. Dar svarbu turėti aiškę naminių gyvūnėlių identifikavimo ir registracijos sistemą ir užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp visų susijusių atsakingųjų institucijų. Tokie darbai turi būti atlikti, jeigu mes norime užtikrinti gyvūnų gerovę. O šiuo atveju gyvūnų augintinių gerovė reiškia ir visuomenės narių gerovę. Gyvūnai augintiniai turi būti skiepijami ir gydomi, bet jie dažnai e, transportuojami netinkamomis sąlygomis ir serga, e, sergantis. Ačiū toliau, ponia Glavak. Ačiū, ponia pirmininkė. Paskaičiuota, kad kas mėnesį valstybės kiekviena valstybė narė, iš kiekvienos valstybės narės iškeliauja apie 46 tūkstančius gyvūnų augintinių. Dažnai jie yra be dokumentų, jų kilmė nėra aiški ir labai greitai, kai tik yra parduodami, jie nugaišta. Neteisėta priekyba gyvūnais augintiniais po neteisėtos priekybos ginklais ir narkotikais yra trečioje vietoje pagal e, pelningumą. Tačiau tokia priekyba e, ne tik tai pažeidžia gyvūnų gerovės taisyklės, bet taip pat kelia grėsmę visuomenės sveikatai. Todėl pirmiausia reikėtų simti identifikaciją identifikavimo ir registracijos sistemą. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį, pirmininkaujant suomeniai, ministrų taryba priėmė atitinkamas išvadas, kuriuose raginama keisti galiojančius gyvūnų gerovės įstatymus. Kroatijoje egzistuoja jau nauji įstatymai ir kolegos turiu pasakyti, kad mes visi turime keistis, nepakanka, kad pasikeis kažkuri viena valstybė. Spontaniški pasisakymai iš vietų prašo galimybės pasisakyti du žmonės. Na, pirmininkė atsiprašo. Atsiprašau. Ponas, ponė Adinofai, mes nepamatėme, kad jūs dar pagal sąrašą kalbėtojų turite pasisakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos sutart, Lisabono sutarties 13, 13 straipsnis reglamentuoja kaip turi būti elgiamasi su gyvūnais augintiniais transportavimo metu. Tačiau šiandieną mes kalbame apie ką? Mes kalbame apie neteisėtą priekybą gyvūnais augintiniais, šuniukus ir kačiukus, kurie sugrūdami sunkvežime ir gabenami kaip kažkokie tai daiktai. Visa ta neteisėta priekyba vyksta ES, o gyvūnai augintiniai patiria psichologinę ir uh, fizinę traumą. Neįmanoma, neįmanoma kartais gabenti augintinio oro transportu, nes ne visos oro transporto bendrovės įsileidžia į a, keleivių saloną augintinius, kadangi yra jų svorio apribojimo principas taikomas. Todėl mes turime peržiūrėti ir šias taisyklės ir visos oro transporto bendrovės turėtų priimti į keleivių saloną augintinius, nes kita vertus augintinius mes turime pasiimti iš prieglobų, bet nepirkti. O dabar pradedame savanoriškų pasisakymų procedūrą. Kolega Pospišau pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Savo įžanginėme žodėje jūs sakėte, kad neteisėta priekyba gyvūnais augintiniais klesti valstybėse narėse, bet nėra taip. Nes mes, pavyzdžiui, savo šalyje stengiamės sugriežtinti tam tikras baudžiamojo kodekso nuostatas ir visiškai akivaizdu, kad valstybės narės vien savo jėgomis šios problemos neišspręs, nes vyksta tarptautinė neteisėta priekyba gyvūnais augintiniais, tai yra nusikalstama veika, šimtai tūkstančių gyvūnų kenčia O ES institucijos, ypač komisija, turėtų parengti efektyvių priemonių veiksmų planą kurį turėtų vykdyti visos valstybės narės. Vėl norėčiau paraginti jūs atkreipti dėmesį tai, ką jūs pasakėte įžanginėme, įžanginėje kalboje, nes tai yra ne tik nusikalstama veika, mes prarandame mokestinės pajamas ir kyla grėsmė gyvūnas. Ponas Užtrevičius toliau. Komisijos narė, kolegos. Europa uždraudė vergų prekybą XIX amžiuje tačiau dvidešimt vienas amžiaus jo pradžioje negalime sudaryti normalių sąlygų mūsų mažiesiems draugams apribodami nelegalią prekybą. europos sąjunga kuri sugebėjo sukurti pasaulinio lygio ekonominę gerovę pirmauja technologinių išradimų srityje tačiau tebestokoja valios sukurti privalomą šunų ir kačių registraciją ir ženklinimą iškilmingai kalbėdami apie skaitmeninį amžių apie būtinus pasiekimus mes neturime vieningos registracijos duomenų sistemos mūsų sąjungoje. rizikuodami gyvūnų gerove apgaudinėdami neinformuotus pirkėjus ir pažeisdami visuomenės sveikatos reikalavimus mes palaikome nelegalų ir nešvarų verslą kviečiu europos komisiją nedelsiant imtis privalomų sprendimų kurie ir sukurs europinės e, gyvensenos pagrindus gyvūnų gerovės srityje. baikime šiuolaikinę vergovę. ačiū. ačiū komisijos vardu vėl žodis suteikiamas jos narei kyriakides prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už e, šias svarbės diskusijas, įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymų. Jūs tikrai neprivalote manęs įtikinėti, kad reikia imtis papildomų veiksmų. Aš taip pat e, laikau e, namuose gyvūnų augintinių ir stebiu kas per pastarosius metus vyksta internete. Štiesų situacija yra liūdinanti ir netgi šokiruojanti. Tikrai neturite manęs įtikinėti, kad reikia imtis veiksmų. Galiu tiek komisijos vardu ir asmeniškai pasakyti, kad e, įsipareigoju ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią nelegaliai priekybai katėmis ir e, šunimis. Uh, Aš, e, mes kalbame apie privalomus teisės aktus skirtus kačių šunų identifikavimui ir registravimui, tačiau valstybės narės privalo imtis ir papildomų priemonių, kad užkirstų kelią nelegaliai prekybą, tačiau turime e, taikyti ir galiojančias taisyklės, kurios nėra vis, visapuškai taikomos ir visi suinteresuoti subjektai turi ne savo indėlį rengiant gairias atitinkamas ir taip pat e, manau ir pritariu, kad būtina skatinti visuomenės samoningumą, kalbant apie šią e, problemą, taip pat būtina griežtinti sankcijas ir bausmes bei imtis priemonių kovojant su nelegalia prekyba internetu. Manau, kad bendromis pastangomis mes galime sustabdyti nelegalią prekybą naminiais gyvūnais, nes jį kelia grėsmę vidaus rinkai, gyvūnų sveikatai, visuomenės sveikatai. Taip pat kaip komisijos norėjus įpareigoju stebėti situaciją dar įdėmiau, kontroliuoti kaip yra įgyvendinami gyvūnų gerovę užtikrinantis teisės aktai ir galbūt imtis papildomų veiksmų. Ačiū komisijos nariai ir diskusijų pabaigoje dar išklausysime tarybos atstovę valstybės sekretorę Burniec. Ačiū. Gerbimi parlamento nariai, noriu padėkoti už šias naudingas diskusijas siekiant apsaugoti bendrąją rinką ir vartotojus nuo e, neigiamo prekybos naminiais gyvūnais poveikio. Šią problemą turi spręsti valstybių narių kompetingos institucijos, kuriams tenka didžiausia atsakomybė e, už jos sprendimą kartu su komisija siekiant e, įgyvendinti patvirtintus teisės aktus. Komisija patvirtina tinkamas išvadas dėl gyvūnų gerovės ir tai yra svarbus indėlis siekiant pažangos šioje srityje. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes laukime busimų diskusijų rengiant e, ES gyvūnų gerovės platformą bei e, atitinkamas darbo grupės elektroninės prekybos išvadų ir pasiūlymų. Ačiū už dėmesį. E, diskusiją šio klausimu baigime. Diskusijų pabaigoje gavome rezoliucijos projektą B988-2020 metų. Ja parengė aplinkos komitetas, balsuosime dėl jos rytoj. Kitas posėdis vyks rytoj, vasarą 12 dieną, 9 iki 14 val. nuo 15 iki 23 val. darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento tinklapyje. Linkiu Visiems gražaus vakaro ir ramios nakties. Šis posėdis baigtas, sustiksime rytoj.